susipažinti su dokumentais. Suteiksiu žodį pranešėjai keturios minutės. Yes, thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad turime galimybę trumpai pasikeisti nuomonėmis dėl skaidrumo. Ir savo pasisakymą norėčiau pradėti citata pacituoti Jesprime Minist e, serialą. Seras Humphrey Appleby kreipėsi premjerą ir sako, e, premjerė, mes turime užtikrinti spaudos laisvę ir mes visada turėtume laisvai, e, nevaržomai teikti tą informaciją spaudai, kur, kurią jį gali pati labai nesunkiai rasti. Būtent tokia tokia, tokios politikos laikosi ES institucijos šiandien. Ir kaip žinome, piliečių pasitikėjimas ES institucijomis yra žemiausias per visą istoriją. Ir dabar yra momentas užtikrinti, kad ES institucijos taptų skaidresnėmis ir kad duotume pagrindo žmonėms jomis pasitikėti, kurtume skaidrumo kultūrą, nes 50 metų Europos integracijos procesų procesus e, tvarko, tvarkė diplomatai ir valstybės tarnautojai, jie puikiai padirbėjo, bet tai praeitis. E, diplomatai yra įpratę dirbti e, slaptumo ir diskre... kultūroje laikydamėsi diskrecijos. Tačiau šiandien gyvename piliečių Europoje ir tai reiškia, kad skaidrumas yra svarbiausias mūsų darbo skiriamasis bruožas. Prieš perėdama prie savo pranešimo aptarimo, kuriam Libė komitetas pritarė ir dėl kurio balsuosime rytoj. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie EPP patiktą alternatyvų rezoliucijos pasiūlymo projektą. Tai mane stebina, nes tai nedidina skaidrumo, o veikiau priešingai tai mažina skaidrumą ir mane tai stebina, nes EPP frakcijoje yra narių kurie tradiciškai pasisako už skaidrumą ir atvirumą ir būtent jie buvo tų skaidrumo procesų ES e, pionieriai. Ir C konstatuojamoje, konstatuojamoje dalies punkte ats, ats, e, paaiškėjo, kad APP e aplamai nelabai vertina piliečius. Ten sakoma, ES teisėkuros procesas yra labai sudėtingas, apima daugybę parengiamųjų įslaptintų dokumentų, kurie yra būtini, kad būtų užtikrintas teisėkuros procesas. Kitaip sakant, nekvaršinkite savo galvelių šiais dalykais, brangus piliečiai, mes viską padarysime už uždarų durų. Vėl cituoju. E, Vėl kreipiasi premjera jo padėjėjai. Tačiau uh, demokratinėje visuo, sistemoje piliečiai turi teisę žinoti. Premjeras atsako, ne, jie turi teisę e, nieko nežinoti. Žinios tik reiškia bendrininkavimą nusikaltime. Nežinojimas užtikrina orumą. Tai televizijos serialo citata, bet mes tikrai taip neturėtumėme e, vykdyti politikos Europos Sąjungoje. Žinoma, mums būtina nedelsiant peržiūrėti 1049 e, reglamentą, kurio pranešėjų yra ponas Kešmenas. Tai yra neprimtina tai, kad komisija ir taryba e, priešinasi pažangai šio prane... reglamento svarstime. E, skaidrumas turi tapti taisyklę, o slaptumas turi tapti išimtimi, o šiandien vertinant viską praktiškai atrodo, kad yra priešingai turime keletą praktiškų ir pragmatiškų rekomendacijų. Pavyzdžiui, visos ES institucijos ir šis parlamentas galėtų paskirti jau šiandien už skaidrumą atsakingą tarnautoją. Dirba daugybė tarnautojų. Galime vieną iš jų padaryti atsakingų už skaidrumo kultūros e, plėtotę. Antra. Po, kadangi turiu daug bilinėjimosi teismuose patirties, manau, kad mums reikia e, paprastesnių procedūrų ir galimybių užginčyti e, sprendimą, kuomet nesuteikiama teisė susipažinti su informacija, bilinėjimasis tokiuose bylose užtrunka metų metus ir galiausiai reikia geresnių procedūrų, kurių pagrindų būtų įslaptinami dokumentai ir atsiranda galimybė prašyti renkti slaptus posėdžius. Dabar procedūra yra labai ilga, reikia, kad aukšto rango pareigūnai priimtų sprendimus. Turi egzistuoti kriterijai, kurių pagrindų e, įslaptinami dokumentai, o nepriklausoma institucija turėtų užtikrinti šio proceso stebėseną. Ačiū, ponė Sofija Intveld. Dabar žodis poniai Koracijai Bild. Grazie, Presidente. Public access to... Ačiū pirmininkė. Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais yra itin svarbi, kad piliečiai pasitikėtų mūsų darbu ir kad sumažytų atotrukis tarp piliečių ir Europos Sąjungos. Piliečiai turi teisę žinoti, kaip jų vardu yra priimami sprendimai ir užtikrinti, kad mes už juos atsakytume. Jie turi teisę žinoti, kaip yra skirstomos ir e, išleidžiamos viešosios e, lėšos. Uh, Ši sistema yra gana sudėtinga, bet to sunku pademonstruoti visišką ryštą, užtikrinti e, skaidrumą ir atvirumą. E, svarbu paminėti, kad e, didžiąją dalimi mūsų sesijos yra viešai transliuojamos, bet turime daryti daug daugiau visose institucijose. Todėl norėčiau paraginti komisijos narį ir valstybės narės bei tarybą uh, toliau dirbti ties šiuo reglamentu, kad e, būtų užtikrinta e, tvirtesnė visuomenės teisė susipažinti su institucijų veikla, su dokumentais. Atverkime savo duris, e, padarykime taip, kad piliečiai daugiau dalyvautų mūsų veikloje, kad jie jaustųsi bendruomenės dalimi, kad jie suprastų, kad sprendimai yra priimami jų labui ir tai yra daroma demokratiškai, kad kurtume demokratinę ir skaidrę Europą. Ačiū pirminkė. Ačiū, e, poniai Ana Marija Koracibilt. E, dabar e, suteiksiu žodį ponui Michael Cashman. Ačiū, pirmininkė, norėčiau pasveikinti Silfiją, nuveikus tokį puikų darbą. Aš noriu pabrėžti, kad nepaisant didelių kompromisų iš parlamento pusės taryba ir komisija vis dar blokuoja šį teisės akto tekstą. Bet e, šiame pranešime, mano nuomonė, einama e, truputį toliau. E, jums leidus, Sofija, norėčiau pavadinti jūsų pranešimą avangardišku. Ir parlamentas tikrai nesitraukia ir tik didina savo reikalavimus, kad būtų didinamas skaidrumas. Tai yra svarbus pokytis, bet tai nieko nestebina. EPP frakcijos nariai norėjo pakengti šiam pranešimui, bet Mano nuomonė, mums reikia daugiau skaidrumo. Ir dažnai kalbu apie tai, klausiu, ko bijote, kodėl bijote labiau įtraukti savo piliečius. Jeigu bijote demokratijos, prašau išeiti iš šio darbo ir užsimti ko nors kitu. Nes mūsų darbas visų pirma susijęs su atsakomybė. Viena iš problemų nėra čia numatoma, o tai e, pirminkė yra našta NVO e, kurios kovoja e, norėdamos susipažinti su tam tikrais dokumentais, tai trukdo joms vykdyti savo veiklą. Todėl norėčiau, kad būtų patvirtint, patvirtintos nuostatos, kurios rūpinasi demokratijos vertybėmis. Ačiū ponui Kešman, dabar suteiksiu žodį poniai Suica. Hvala vam lijepo prethodnicima da je povjerenje građana na vrlo. Ačiū pirmininkė. Tiesa, pasitikėjimas, piliečių pasitikėjimas yra labai nedidelis, todėl mums reikia tokių priemonių. Ir kiek žinau, valstybėse narėse yra nemažai įstatymų dėl visuomenės teisės susipažinti su informacija. Ir piliečiai todėl turi teisę susipažinti su visais dokumentais. Žinau, kad ir Europos lygmenių yra tai užtikrinama. Tikiuosi, kad netrukus galėsime užtikrinti, kad piliečiai galėtų susipažinti absoliučiai su visais įstatymais, um, jų procesais, kad žinotų, kaip yra išleidžiamos viešosios lėšos. Noriu, kad labiau įtrauktume mūsų piliečius ir žinoma, jų dalyvavimas bus aktyvesnis, jeigu jiems bus suteikta tokia galimybė norėtume pakviesti juos balsuoti. Svarbu užtikrinti, kad jie ateitų ir balsuotų. Todėl nu, palaikau, kad būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Tai iš ties įdomi tema e, Europos Europoje, kurioje šiandien gyvename, visuomenė teisėtai nori daugiau informacijos, didesnio skaidrumo, jie nori galimybę susipažinti su dokumentais e, ir turėti tokią. Tai turėti galimybę tai paprastai daryti, o ne privalėti už tai kovoti. Mes apie tai kalbame parlamente, tačiau e, panašus reikalavimai turėtų būti taikomi ir kitoms institucijoms. Sofija ir kiti kalbėjo, minėjo EPP frakciją. E, e, Aš susipažinau su patiktais komentarais ir žinau, kad bandoma atskirti galimybę susipažinti su dokumentais ir galimybę pasinaudoti procedūromis ir erdvę mąstyti. Manau, kad šie klausimai turės būti svarstami tolesnėse diskusijose. Galbūt visas parlamentas galėtų surenkti diskusijas dėl to, kas yra skaidrumas ir kokie dokumentai turėtų būti nesunkiai prieinami piliečiams bet kuriuo metu. Ačiū toliau ponas Picola. E, viešųjų institucijų darbo skaidrumas yra iš ankstinę sąlygą užtikrinanti geresnį komunikavimą su piliečiais ir veiksmingesnį mūsų darbą. Teisė į informaciją yra teisė, kurią turėtų turėti visi piliečiai. Ypač tais atvejais, kuomet dokum, galimybė susipažinti su dokumentais užtikrina ir kitas teisės. Mes turėtumėme vengti kurti miglotas taisyklės. Turėtumėme kurti e, išsilavinusių piliečių visuomenę, gerai informuotų žmonių visuomenę, kad suteiktume galimybę žmonėms priimti sprendimus remiantis visą reikalingą informaciją ir taip užtikrinti skaidresnę sistemą. Ir būtent tokios visuomenės kūrimą turėtume paremti, pane Tomašič. Ačiū. Palaikau šį pranešimą, nes manau, kad e, skaidrumo principui negali būti jokių išimčių. Uh, E, viešos institu, viešų institucijų darbas, jų finansavimas turėtų būti atviros temos, informacija apie tai turėtų būti prieinama visuomeniai, kurią mes atstovaujame. Ironiška yra tai, kad parlamentas, teikdamas rezoliuciją savo iniciatyvą, teikia ją tik e, dviem savaitėms praeis pro to, kai parlamentas pasisakys už 147 darbo tvarkos taisyklių e, straipsnio uh, taikymo praplėtimą, kuris liečia Kroatiją, kroatų kalbos tapimą oficialia šių institucijų kalba. Tai reiškia, kad kroatai neturės galimybę susipažinti su dokumentais, institucijų dokumentais savo gimtąją kalbą. Aš norėčiau paraginti užbaigti kroatų diskriminaciją šioje srityje ir padaryti viską, kad jie taip pat turėtų galimybę susipažinti su ES institucijų dokumentais savo gimtają kalbą. Ačiū. Toliau žodis poniai Zomer. Ačiū, ponė pirmininkė. APP taip pat nori skaidrumo, visada pasisakėme už tai, tačiau skaidrumas turi liautis ten, kur ke, kyla grėsmė duomenų apsaugai. Pone Sofija Entvelt, jūs dažnai kalbėjote apie duomenų apsaugą, tačiau ponas Kešmanas kalbėjo, kodėl uh, sužlugo mūsų sistema. Pone Kešmanai, tikrai džiaugsiuosi, kai jūs nebedirsite Europos parlamente, galbūt mums pasiseks pasistumėti labiau į priekį. Manau, kad jūs painiojate du dalykus, tai yra prieiga prie dokumentų ir prieiga prie proceso. Taip, įstatymo leidybos procedūra yra kompleksinė ir aišku, E, Įstatymų leidyboje yra tokių fazių, kai e, posėdžiai uždari, pavyzdžiui, trilogų. Jei jūs būtumėte e, dalyvavusi bent viename tokių posėdžių, žinotumėte, kad jei tik būtų atvertos tokių posėdžių durys, ten iškart patektų lobistai. Jūs norite uh, kad e, konkurencijai svarbus duomenys, e, asmens duomenys būtų atskleisti, vidaus e, paslaptys būtų atskleistos. Manau, kad čia nainama per toli, daroma grėsmė institucijoms ir darbuotojams. Jūs visai nebandėte kalbėti su APP frakcija, jūs leidote, kad jūs E, vedžiotų už nosies e, kolega Kešman, jis praktiškai parašė šį pranešimą, todėl EPP parengė tokią rezoliuciją, kuri mūsų galva yra um, išmintingesnė. Pone Somer, ar jūs priimsite ponios Intvelt klausimą? Taip, gerai. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad e, tikrai nesidžiaugiu, kad 15 metų puikiai dirbęs ponas Kešman dabar jau nebedirbs Europos parlamente. Kai kurie APP kolegos, kaip pavyzdžiui Koraca Bild, parėmė mano poziciją, noriu jūsų paklausti, ar jūs nemanote, kad E, piliečiai yra geriausi teisėjai, kokią informaciją jie gali gauti ir kokios ne. Kodėl jūs atsisakote um, teikti e, tokius atvirus duomenis. E, dabar panašu, jog slaptumas tapo taisyklę. Aš turiu tam tikros patirties teismuose. E, kur, kur buvo siekiama daugiau skaidrumo. Ar jūs turite tokios patirties? Aš beje neturiu e, patirties dalyvauti ir šaliuose darybose. Ar galite atsakyti klausimą? Pone kolegė, 15 metų dirbu šiame parlamente. Aš dalyvavau pačiose sudėtingiausiose trišalėse darybose, kur dalyvavo uh, stiprus lobistai. Todėl aš puikiai žinau, apie ką kalbu. Aišku, jūs pritarėte, kai Koracos Bild prane, pakeitimams, e, tikriausia todėl, kad e, ne, ne, ne todėl, kad jie yra APP narė, tačiau todėl, kad jos pozicija yra tokia pati kaip jūsų. E, jūs siekite absoliuto, tačiau išminties kai, dalyk, kai kuriuose srityse trūksta. O e, viena iš išminčių yra tokia, kad mes galime atskleisti, tačiau ne viską, ko jūs norėtumėte, kad būtų atskleista. Dabar pabaigai sutiksiu žodį komisijos nariui Borg. Pirmininkė, gerbėmi nariai, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Intveld už tai, kad iškėlė šį labai svarbų klausimą. Skaidrumo principą norint užtikrinti, kad visuomenė labiau pasitikėtų ES institucijomis ir labiau dalyvautų jų veikloje. Žinoma, tai yra bendroji tarybos parlamento ir komisijos atsakomybė užtikrinti, kad šios institucijos būtų skaidrios. Ir ta bendroji institucija atsakomybė yra taikoma vienai e, svarbiausių priemonių siekiant užtikrinti skaidrumą. Ta priemonė yra visuomenės teisės susipažinti su dokumentais ir atitinkamas reglamentas piliečiams paprašius gali būti sutikima galimybė susipažinti su tam tikrais e, dokumentais. E, per metus gaunama maždaug e, apie 6 tūkstančius tokių paklausimų susipažinti su dokumentais, taigi žmonės vis labiau sužino apie savo teisės šioje srityje. Ir institucijos gauna tikrai labai daug e, paklausimų e, susipažinti e, su dokumentais. Pirmame etape yra patenkinami keturi iš penkių paklausimų ir mm, paklausimų ir kuriuos atsakoma neigiamai sudaro maždaug 200 per metus. Taigi jų nedaug siekiama užtikrinti, kad ši sistema veiktų kuo veiksmingiau ir komisija taip pat e, visiškai atsižvelgs ES teisingumo teismo praktiką. Per e, gana ilgą laiką e, pranešėja minėjo tą teisingumo teismo praktiką. Taip pat pranešėja kalbėjo apie trišalius dialogus ir jų vaidmenį šiuose, šiuose procesuose. Žinoma, šiuo atveju pagrindinė atsakomybė atitenka kartu teisėkuros kuros procesus vykdančioms institucijoms. Svarbu, kad teisėkuros procesas būtų skaidrus, e, suprantamas ir svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp skaidrumo ir teisėkuros proceso veiksmingumo. Kaip e, sakė ponia e, Intveld, komisija yra pasiruošusi kartu su taryba ir parlamentu peržiūrėti metinių ataskaitų formatą, kad būtų galima susipažinti su šiais dokumentais ir kad, jie, kad juos būtų lengviau palyginti. Kalbant apie šį reglamentą, komisija yra nusteikusi atvirai, laukia bendrųjų diskusijų tarp dviejų teisėkuros institucijų. Ačiū komisijos nariui Borg. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj vidurdienį. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Valensa pranešimas dėl 2013 metų peticijų komiteto veiklos. Suteiksiu žodį pranešėjui,